Pan Przewodniczący! Dzień dobry. Otwieram posiedzenie. Ponios ir ponai, e, atnaukime posėdį ir prieš perėdami prie pirmo darbo atvarkės punkto norėčiau e, jūs trumpai informuoti.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 Dėkui, ponė pirmininkė, kolegų, kurie kartu pasirašė šią. Šią deklaraciją tai pana Teresa Firė Dehalės, pana Džudit Argentinį ir ponas Kasmarkas jų visų vardu norėčiau pasidžiaugti tuo, kad, e, kad ši deklaracija raštu buvo pasirašyta tokio didelio kolegų skaičiaus. Na, iš tikrųjų labai svarbi tema yra stiprinti Afrikos mokslo gebėjimus. E, na, ir tai yra ypatingai svarbi tema. Ir visame žemynė, ypač Pietų Afrikoje, šitamas laukia didelio susidomėjimo. Dėkuoju visiems pasirašysiams delegraciją ir man taip pat Mm, labai noriu padėkoti tiems jaunuoliams, kurie entuziastingai rūpinosi parašų rinkimu. Taip pat dėkoju ir Pietų Afrikos valdžios institucijoms. Jų e, ministrė Andora Paki kitą savaitę lankysis Briuselėje ir pristatys e, žiniasklaidai šį pareiškimą ir nušvies jo svarbą Afrikos žemynų pažangai, konkrečiai Pietų Afrikos, Pietinės Afrikos žemynų dalies pažangą. Taigi norėčiau paraginti Europos komisiją sureaguoti konstruktyviai, atsižvelgiant į šio, šios deklaracijos svarbą. Kaip jau minėjau, ji labai svarbi Afrikai, mokslui, o taip pat ir santykiams tarp ES ir Afrikos žemynų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dziękuję bardzo. Panie pośle, panie przewodniczący. Sveikiname deklaracijos autorius. Nu, dabar pereisime prie darbo tvarkės svarstymo. Pradėsime nuo e, pono Deivis pranešimo aptarimo.